smagu ir didžiulė garbė pasveikinti delegaciją iš, iš Pietų Korejos. Jinkuglė yra šios delegacijos vadovas. Taigi, Korejos Respublika tapo strateginė partnerė Europos Sąjungai. Mes turime daug bendrų vertybių ir kovojame kartu prieš daugybę E, tarptautinių iššūkių. Aš e, norėčiau tik priminti, kad mes esame pasirašę su Korejos Respublika e, išsamų prekybos sustarimą, kuris įsigaliojo 2011 m. Liepos mėnesį ir kuriam dabar turi pritarti Europos parlamentas, remiantis naujaisiais mūsų teisės aktais, tai yra nauja sutartimi. Taigi, sveikinu Jūs atvykus į mūsų posėdį. Šiandien vakare Korejos delegacijos garbiai bus organizuota vakarienė ir aš dalyvausiu šioje vakarienėje. Mes turėsime galimybę pasidaryti mintimis apie situaciją jūsų šalyje, apie situaciją Korejos pusėsalyje. Ir kalbėsime apie perspektyvas, kurias mes nubrėžėme Europos parlamente, Europos Sąjungoje, būtent kalbant apie iššūkius susijusius su rinkimais į Europos parlamentą gegužės mėnesį. Taigi sveiki atvykę į mūsų posėdį. Dabar yra kitas darbo atvarkės e, punktas, kurį nagrinėsime. A, e, a, kažkas norėjo pasakyti darbo tvarkos taisyklių. A, man buvo pasakyta, kad kažkas nori pasakyti, bet aš nemačiau, kas nori pasakyti. Ačiū, ponė pirmininkė. Atsiprašau dėl šio klausimo, galbūt nelabai rimtas reikalas, bet aš norėčiau tik tai, norėčiau iškelti faktą, kad aš savo ausinėse nieko negirdžiu. Todėl norėčiau paprašyti e, techninės pagalbos. Atsiūsime jums techniką kad galėtumėte taip pat klausytis, klausytis posėdžio. Kaip jau sakiau, šiandien e, po pietų ir tarybos